Dabar periname prie darbo tvarkės, kuri buvo patvirtinta e, gegužės 18 dieną ir išplatinta. Politinės frakcijos pasiūlė taip pakeisti galutinę darbo tvarkę. Trečiadienį punktas bendros diskusijos es pagrindinių teisų agentūros 18-20 metų daugiametė programa. Šis klausimas lieka tokiu pat pavadinimu, tik tai bus tarybos ir komisijos pareiškimai. Ar būtų prieštaravimų? Darbo tarkė yra patvirtinama. Rytoj jūrė komitetas turės tvirtinti dėl ponios Hautala pranešimo dėl imuniteto panaikinimo. Ir darbo, į darbo tvarkę šis e, pakeitimas yra įtrauktas. Tuo būdu darbo tvarkė įgyja tokį